kos reikia pradėti darbą, nes po mūsų posėdžio labai svarbus klausimai nusimato, todėl negaiškime laiko ir pradėkime darbą. Kolegos, dabar mes e, turime bendrasis vystimo komiteto ir žmogaus teisų kapakomečio di diskusijas. E, Libedėvė ir DRO pakomitečiai vyko ad hoc delegacijos formatu į Marakeš konferenciją pasaulinis sustarimas dėl saugios tvarkingos ir teisėtos migracijos. Ir vat, matau, kolegė kartu vyko ir ji papasakos daugiau apie sustikimą, nes aš pats negalėjau dalyvauti. Ten buvo, kaip žinote, patvirtintas susitarimas. Mūsų komitetas, pamenate, šiam susitarimui skiria daug laiko ir jėgų. Aptarsime, kaip parlamentas tęs savo darbus dėl globalaus susitarimo dėl pabėgėlių ir migracijos. Aš noriu pasveikinti kolegę iš išorės veiksmų tarnybos, kolegas iš DJ Home. Ir labai ačiū visiems, kurie atvyko. Lotė, sveika atvykus. E, juk tu dalyvavai šioje kelionėje nuo pat jos pradžių. Ačiū. Tokia trumpa įžanga. Perduosiu žodį Lindai. Prašom. Ačiū Klodai. Atsiprašau, kad vėluoju, ką tik grįžome iš Seneg. Galo, kur stebėm rinkimus, išvažiavau žiemą, grįžau į Briuselį jau vasarą. Ir čia netgi šilčiau negu Dakare, taigi neturiu nei drabužių, nei esu pasirengusi šitai, šitam saulėtam orui. Taigi, m, mm, išvyka į Marakeš. Buvau Marakešo delegacijos vadovė. Kaip žinote, sudarėme pasaulinį sustarimą dėl saugios tvarkingos ir teistos migracijos. Kiekvienas iš jūsų turėtumėte būti gavę mūsų ataskaitos kopiją, dalyvavo delegacija kolegos iš visų frakcijų. Trumpai apibendrinsiu, parlamentas aktyviai dalyvavo, dirbome aukšto lygio sesijos dalyje kartu su komisaro Avramopolis, kaip es delegacijos dalis, mes galėjome pasikeitę per antrą aukšto lygio sesiją es vardu ir 17 penktųjų metinių žmogaus teisų deklaracijos minėjime pasisakėme susitikome su Junktinių tautų e, komisarų pabėgėlių klausimais Mišel Bašė, Junktinių tautų atstovus, UNICEF, UN moteris, taip pat ir su Meksikos ambasadoriumi, be kita ko, kitais aukštais e, dalyviais. Parlamentas e, siekė vykti kaip aukšto lygio delegacijos dalis, nes norėjome parodyti mūsų paramą susitarimui. Jūs žinote, kad šis susitarimas um, susilaukė didžiulio dėmesio iš žiniasklaidos, buvo socialinėje žiniasklaidoje daug neteisingos informacijos apie susitarimą paskleista, esą tai yra sąmokslas, uh, leisiantis mus tiesiog užplūsti migrantams, taigi daug klaidingos, neteisingos informacijos – Būtent dėl to greičiausia keletas valstybių narių balsavo prieš susitarimą, keletas susilaikė, o jungtinių tautų generalinė asamblėja kitą savaitę New York'e e, pra... bus gautinis sprendimas, o kol kas 152 delegacijos balsavo už, 5 prieš Čekiją, Vengriją, Izraelis, Lenkiją ir JAV. O dar 12 valstybių susilaikė, tarp jų Austrija. Austrija, Bulgarija, Italija, Latvija ir Rumunija. Ir aišku, Austrija tuo metu pirmininkavo sąjungoje, o Slovakija neužsiregistravo balsavimui. Ko galima pasimokyti? Praeitįje nebuvo tiek daug dėmesio susilaukė jungtinių tautų procesai, gal pasimokime iš to geriau informuokime visuomenę, kas yra susitarimas, kokia jo esmė. Beje, komisija ir išorės veiksmų tarnyba pateikė puikius informacinius dokumentus. Dažniausiai užduodamų klausimai buvo mums pateikti atsakymai į juos, kaip paaiškinti, kam yra susitarimas. Vis dėlto dabartinė politinė aplinka uh, yra tokia, kad neigiama informacija buvo tiesiog eskaluojama tiems, kam tai naudinga. Beje, jūs žinote, daug jungtinių tautų klausimų nėra politiniai, taigi čia tikrai buvo svarbi parlamento parama šiam daugiašaliam procesui. Žvelkime į ateitį, tai gal šiai dienai dar svarbiau. migracijos susitarimu jungtinėse tautose prasidėjo naujas procesas. Reikėtų užtikrinti, kad parlamentas jame pilnai dalyvautų. Pirma, reikia stebėti susitarimo įgyvendinimą, pasirūpinti, kad jis taptų ateities teisės aktų ir neteisėguros darbo pavyzdžių, kalbant apie organizacinius uh, tarptautinio migracijos forumo aspektus ir būsimą dalyvavimą parlamento pasaulio pabėgėlio forume 19 gruodį Ženevoje. Tam reikia ruoštis ir jau naujos kadencijos parlamentas turės tuo pasirūpinti. Žinoma, vis dėlto mūsų komiteto sekretoriatas jau dabar galėtų pradėti rūpintis organizaciniais dalykais. Pabrėšiu, kad tikrai svarbu jog parlamentas dalyvavo, daugelis iš mūsų partnerių iš pietinių valstybių džiaugiasi, kad parlamentas dalyvavo, kad es visa stipriai palaikė jungtinių tautų procesą ir viliuosi, kad tas palaikymas išliks ateityje. Ačiū. Aš noriu visiškai palaikyti jūsų situacijos vertinimą. Ačiū, kad jūs dalyvavote, puikiai pristatėte sustikimo išvadas ir keletas kolegų iš Lybė komiteto vyko, matau jo čia salėje. Tikrai reikia pasidžiaugti mūsų indėliu ir puikia situacijos analizė. O dabar iškart suteiksiu žodį mūsų svečiams iš įvairių agentūrų ir pradėsime nuo Lotte Knudsen, kuri yra išorės veiksmų tarnybos e, valdančioji direktorė. Taigi prašom, kolegė. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti, padėkoti Lindai McKevin ir visai komandai, kuri vyko Marakešą gruodžio mėnesį už tikrai puikų mm, e, delegacijos pristatymą dėl migracijos susitarimo, vis, tas e, jūsų e, viešas palaikymas buvo labai svarbus ir iš konstitucinio požiūrio taško ir komisijos narys Avarmopolas ir EIVT nori jums nuoširdžiai padėkoti už jūsų nenuilstamą palaikymą iš parlamento pusės tojais klausimais. Ne vien tik tai per paskutinį kartą, kai, kai tie klausimai buvo aptariami, bet nuo pat proceso pradžios jūs parodėte, kad labai aktyviai esate įsitraukę į šios klausimus susijusius su migracijos valdymu vietos, nacionalinių, regioninių, tarptautinių lygmenių. Taigi tikrai labai dėkoju už parlamentarų delegaciją, už tai, kad atvykote. Šis sutarimas buvo paremtas Marakešė ir po po to oficialiai New York'e kiek vėliau. Ir dabar tai jau yra e, realija jungtinių tautų lygmenių. Jis neprivalomas, tačiau jis yra įkvėpimo šaltinis ir galime po to jau imtis praktinių įvairių veiksmų, visi partneriai tai gali daryti. Uh, Mm, taip, e, tikrai reikia komunikavimo strategijos ir dėl to, kas tai yra ir, ir tą mes ketiname daryti dabar kitame etape, jau dirbdami po sutarimo e, patvirtinimo. Ir dabar tame etape jau yra ruošiamas tiek Ženevoje, tiek New York'e. Mintis yra, kad tas pasaulinis susitarimas turėtų padėti bendarbiauti tarptautinės migracijos klausimais ir pridėtinė vertė yra ta, kad yra sukūriama struktūra, labai lanksti, tačiau visgi struktūra, um, tam tikras pamatas valstybės bendarbiauti uh, uh, regioninių, nacionalinių, vietos lygmenių. Taip pat bus uh, lengviau kurti partnerystės tarp kilmės, tranzito ir paskirties valstybių, kad būtų galima spręsti migracijos klausimus. Thank you Mm, aišku, tuose rėmuose, kurie dabar apibrėžė, toje struktūroje, kalbant apie tolesnius veiksmus, aišku, jau dabar daug kas yra daroma ES ir daug veiksmų, kurie yra mm, ES rengiami ir, ir, ir ateičiai turėtų būti vertinami kaip tolesni žingsniai po šio tarptautinio sustarimo patvirtinimo. Vertinant dabar labiau iš praktinės pusės, ką mes matome, tai yra, kad e, Ženevoje yra migracijos tinklas e, kūriamas. Vėlgi tai yra tarptautinio susitarimo dalis. Mm, tas tinklas e, bus labai praktinio pobūdžio, jo tikslas bus, e, sakykime, teikti patarimus toms valstybėms, kurios um, ieško ekspertinių žinių, tam tikros pagalbos. Taigi, jis bus e, įkveptas paklausos, e, kai bus matoma, ko valstybėms narėms reikia jau e, bandant įgyveninti tarptautinį susitarimą. Taigi tai, kas vyksta Ženevoje dabar, yra tarsi toksai tokio mazgo kūrimas, kur būtų sukaupta patirtis, žinios ir jeigu valstybėms reikėtų kažkokios tai pagalbos, būtų galima įkreiptis ir bus tam tikro ir finansavimo mechanizmas kūriamas, vėlgi iš savanoriškų valstybių valstybių narių indėlių, e, įnašų, kad būtų galima padėti šalims partneriams, suteikiant techninę pagalbą, ekspertinės žinias, įvairią kitą pagalbą. Tai yra tai, kas yra remiama per tarptautinį susitarimą. Trečias elementas to tinklo e, būtų sėtina su tarptautinė migracijos organizacija Ženevoje. Tai yra bus tam tikras žinių toks kanalas, bus tengiamas įsukopti kaip galima daugiau informacijos, žinių dėl migracijos. Uh, bus mm, kaupiama informacija, žinios, galvojama apie tolesnius veiksmus. E, dabar viskas yra kuriama, kol kas dar viskas yra tik tai tokios tam tikros užuomasgos ir uh, Vėlgi čia daugumoje ko koordinuoja tą darbą Tartuotinė migracijos organizacija. Niujorke taip pat vyks tolesnis darbas. E, Generalinis asamblės e, pirmininkui vadovaujantis kitą savaitę atvyks čia į AFET Ir New York'e taip pat vyks ir tam tikras praktinis darbas dėl to, kokių reikėtų tolesnių e, veiksmų, nes tarptautinio sustarimo dalis e, yra ta, kad jis turėtų būti vertinamas kaip besitęsiantis darbas, toks, tokia, to, tokia užduotis e, to, gyvenama testiniu būdu. Mm, ir galvojant apie tarptautinį migracijos forumą, reikėtų pasakyti, kad tai bus tokia vieta, kur valstybės galės mokytis vienos iš kitų, pasikeisdamos geriausią patirtimi ir bus vadovaujamasi tokiu požiūriu, kad m, mm, bus daug suinteresuotų šalių, kurios dirbs kartu, bendarbiaus kartu ir um, žalių liepą galvojama apie tokius darbus ir greičiausiai tas formas susitikinės kas ketverius metus, o į tą laiką, per tą laikotarpį bus daug įvairių um, suinteresuotų šalių, privataus sektoriaus, NVO, NVO, įvairių regionų atstovų organizacijų, vystimos, imigracijos, um, įvairių <clears throat> sričių atstovų susitikimų, bendro darbo, bendarbiavimo e, ir kas ketverius metus bus peržvelgiamas tas darbas. Tai galbūt taip atrodytų tas procesas. Aš manau, kad jį reikėtų vertinti kaip procesą ESA, kuris aišku yra a, valstybių nukreipiamas tam tikrą kryptimį, va, valstybės imasi vadovaujamo vaidmens ir aišku čia galės ka, prisijungti visi pagal savo įsitraukimo lygį ir. Mm, matoma, kad reikia kolektyvinio atsako į šios ryties klausimus, vertinant ilgalaikę perspektyvą. Tai gal tiek būtų tokio trumpo pristatymo, pirmininkė. Dėkoju. Išrės veiksmų tarnyba vėliau apibendrins, o dabar tartautinė migracijos organizacija, kasdienė e, šiandienos analizė ir ponė Hendriksen, prašau, Ola. Ponas Ola Hendriksen. Ačiū. E, pasaulinis susitarimas e, leidžia valstybėms geriau tvarkyti su migracija. Kalbama apie tai, kad reikia daugiau bendradarbiauti, pasinaudoti tarptautinę migraciją, taip pat sprendžiami iššūkiai. Pasaulinėme susitarime kalbama, kad valstybės narės turi imtis pagrindinio vaidmens įgyvendinant. Kiekviena šalis turi apibriežti savo prioritetus, jie turės išsiaiškinti e, ties kuriais aspektais reikia susitelkti ir kokiu reikia imti žingsnių, kad susitarimas būtų aktualus nacionaliniam kontekstui. Taip pat yra konkretus skyrius, kur kalbama apie susitarimo įgyvendinimą ir veiksmai yra išdėstomi pagal kiekvieną tikslą, būtent kokių konkrečių žingsnių būtų galima imtis, kad būtų įgyvendintas susitarimas. Pripažįstama, jog sudėtinga spręsti migracijos klausimus. Susitarime taip pat kalbama apie tai, kad reikia pajėgumų kūrimo mechanizmus įdėkti. Tie mechanizmai leis skatinti regioniais nacionaliniai tarptautiniai bendradarbiavimą, kaip sakė kolegė iš išorės veiksmų tarnybos. Jungtinėse tautose tai bus nustatyta ir sudarys tris, jį sudarys trys komponentai. Pirmiausia, prašymai teikti paramą ir pagalbą, žinių platforma, kuri būtų surinktų įrodymų praktikos repozitoriumas ir galiausiai toksai fondas, kur būtų sutelkti ištekliai pradiniam projektų finansavimui, kad valstybės narės galėtų geriau gyvendinti pasaulinius susitarimus. Finansavimo aspektai turėtų išryškėti iki šių metų kovo pabaigos. Tikimasi, kad šiais metais valstybės narės e, atliks savo politikos apžvalgą ir įvertins prioritetus nacionaliniams planams. Pasaulio susit... globaliuose susitarimuose taip pat sakoma, kad valstybės narės turi toliau stebėti, kaip e, vyksta įgyvendinimas, peržiūrėti jį tai susiję ir su tarptautiniu migracijos forumu. Ir kaip sakė kolegė iš išrais veiksmų tarnybos, tai toks pirminis tarp vyriausybinis e, elementas, platforma, bandant aptarti susitarimo įgyvendinimo pažangą. Kas ketverius metus vyks tokie mm, susitikimai, pradedant 22 metais tokios peržiūros turės būti atliekamos ir konsultacija konsultacijos turėtų baigtis iki birželio pabaigos. Taip pat subregioniniai, tarp regioniniai procesai vykstam, kad būtų galima prižiūrėti, kaip įgyvenimas susitarimas ir tie susitikimai vyks kartu su tarptautiniu forumu. Junktinių tautų sistema yra pasiryžusi padėti, padėti įgyvendinimui ir jo priežiūrai. Tam tikslu Junktinės tautos prieimus generaliniam sekretoriui sprendimą E, patvirtino migracijos tinklą. Šio tinklo tikslas yra be kita ko užtikrinti veiksmingą, veiksmingas koordinuotas sistemas, teikti paramą valstybėms narėms ir paremti jungtinių tautų veiksmus, kurių imasi, imamasi šalių regionų lygmenių, jeigu tokie veiksmai sukuria pridėtinę vertę, taip pat bandoma e, apjungti visą tai į bendrą jungtinių tautų struktūrą. Tinklas, tinklas sudarys jungtinių tautų sistemos nariai, kurie dirbs vykdomojo komiteto vadovaujami. Jungtinės tautos bus koordinatorius ir tinklo sekretoriatas. Ir tas tinklas kuriamas dabar Ženeboje. Tokiu būdu bus e, atvyks iš kitų jungtinių tautų organizacijų atstovų į, į tinklą. Taigi mūsų darbas nėra apribotas tik tai šiais tikslais. Mes visuomet galime paremti valstybės narės joms paprašius ir mes taip pat dirbame su kitomis organizacijomis migracijos valdymo srityje. Nepriklausomai nuo to, ar jos yra patvirtinusios ar ne šį susitarimą, parlamentai vaidina svarbu vaidmenį tam, kad e, įgyvendinimas vyktų pagal tarptautinės normas. Kaip išrinkti pareigūnai, jūs taip pat turėsite reaguoti į visuomenę, visuomeniai rūpimus klausimus. Kartais pateikiami ir skaičiai su to susiję, kartais tiesiog viskas yra dėl būktaimų ir netikrumo. Susitarimas dėl, turime susitarimą dėl e, migracijos, bet taip pat ir dėl pabėgėlių, mano kolegė plačiau apie tai vėliau kalbės, tie du susitarimai yra paraleliniai dokumentai, šiek tiek ir turintys panašų dalykų ir tokiu būdu tartautinė sistema bus sustiprinta tam, kad geriau reaguotumėme į tokių žmonių poreikius. Tam, aišku, reiks ir išteklių, ir ekspertų, ir ar tai bus jungtinių tautų migracijos tinklas, ar prieglopšio paramos grupė. Žiūrėsime, kaip tam bus. Dėkoju. O dabar jungtinių tautų vyriausiasis įgaliotinis pabėgėlių klausimų ir jo atstovė Sofija Magenis. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju už galimybę mums dalyvauti čia parlamente ir šiek tiek papasakoti apie tai, kas vyksta su pas, pasauliniu susitarimu dėl pabėgėlių. Tai yra puikia galimybė, atsižvelgiant ir į vasario 7-osios e, dienos renginį, kur dvi stambios nevyriausybinės organizacijos čia Briuselė rengė uh, atitinkamą renginį ir migracijos organizacija ir mūsų tarnybos atstovai dalyvavo, taip pat Judith Sargentini iš parlamento dalyvavo ir buvo dirbama su nevyriausybinėmis organizacijomis ir kalbama apie abu pasaulinius susitarimus. Tai dabar čia irgi šiandien yra puikiai galimybė pratesti tas diskusijas. Visi tikriausiai žinote, kad turime du susitarimus. Tas susitarimas, kurį kalbėsiu aš, yra susitarimas dėl pabėgėlių. Jis buvo patvirtintas gruodžio mėnesį Tai yra nesaistanti priemonė, skatinanti bendradarbiavimą tarp valstybių. E, susitarimas buvo pasirašytas po dviejų metų konsultacijų, kuriuose dalyvavo tarptinės organizacijos pabėgėliai, pilietinė visuomenė, kiti veikėjai. Susitarimu bandoma teikti daugiau paramos tom šalims, kur daugiausia gyvena pabėgėlių, daugiau pritraukti investicijų iš vyriausybės privataus sektoriaus, tam, kad būtų galima sustiprinti infrastruktūrą, geriau teikti paramas tiek pabėgėlių, tiek primančių bendruomenių labui. Taip pat kalbam apie tokią politiką ir priemonės, kurios leistų pabėgėliams gauti išsilavinimą ir gyventi produktyvų gyvenimą tuo laikotarpiu. Taip pat kalbam apie tai, kokį poveikį aplinkai daro pabėgėlių prieimimas, taip pat kalbam apie alternatyvios energijos naudojimą, kalbam apie perkelimus ir trečių šalių sprendimus tam, kad būtų galima suvienyti šeimos narius, būtų galima kalbėti ir apie humanitarnės vizas ir pabėgėliai galėtų uh, gauti geriausią teik, galimą sprendimą. Taip pat kalbam apie saugos ir orumo sąlygas. Tai yra tas sprendimas, kuris yra pats svarbiausias daugelio pabėgėlių atveju. Pažanga bus vertinama per tam tikras stebėsenos programas, per forumą, kuris vyks kas ketverius metus, kur vyriausybės ir kiti pateiks informacijos apie tai, kaip buvo finansuojama ši politika, kaip vykdomas perkelimas ir kokia kita gera praktika buvo taikoma. Ir pirmasis Pabėgėlių forumas vyks gruodžio 17-18 dienomis Ženevoje. Pasirengimai jau vyksta tam renginiui. Šiam forumui bendrai pirmininkaus vyriausias įgaliotinės pabėgėlių klausimams ir kelios valstybės generalinis jungtinių tautų sekretorius irgi dalyvaus, kreipsis uh, plenarinėje forumo sesijoje į dalyvius. Ir dar per kelias likusias mintes aš norėčiau papasakoti, kaip ruošiamės pasauliniam pabėgėlių forumui tam, kad nariai turėtų daugiau informacijos. Pasaulinis pabėgėlių forumas, ten e, jį sudaro trys pagrindiniai elementai. Pirmiausia, ministrų susitikimo lygmuo, kur e, vyriausybės atstovai galės įsipareigoti siekti pasaulinio sustarimo dėl pabėgėlių tikslų ir, kaip sakė Lota, anksčiau įsipareigojimai svarbus ne tik vyriausybėms, bet parlamentams, nevyriausybinėms organizacijoms ir kitiems veikėjams. Antrasis elementas - geriausios praktikos dalymosi forumas, kur galima ieškoti būdų, kaip didinti atsakomybę. Ir dalintis jie toliau forume bus suteikta galimybė vertinti pažangą, ko buvo pasiekta po to, kai buvo pasirašytas praėjus metams po susitarimo. Taip pat vyks įsipareigojimai, bus prisimami įsipareigojimai regionų lygmenių, taip pat valstybės kiti veikėjai galės būti pirmojo forumo lyderiais, taip pat bus dalymasi informacija prieš pirmąjį parengiamąjį susitikimą ir aš įsivaizduoju, kad jau pakvietimai dalyjami šiandieną į tą parengiamąjį susitikimą. Bus kalbama apie būsimus susitikimus, o balandžio mėnesį bus išdalintas dokumentas, kur bus daugiau informacijos apie įsipareigojimų procesą. Taigi to, to laukime gan greitai. Rengiantis pasaulinio pabėgėlių forumui, kaip minėjau, trys parengėmėjai posėdžiai yra numatyti su jungtinių tautų valstybėmis narėmis, kitais suinteresuotais asmenimis. Pirmiausia, kovo 29, po to 25 birželio, trečiasis vyks lakryčio 14 dieną. Ir bus pasidalinta darbo atvarkėmis ir kita medžiaga prieš tuos posėdžius. Pirmasis parengiamasis posėdis kovo 29 dieną bus skirtas diskusijoms apie įsipareigojimus. Ir bus aptariami rodikliai, kaip vertinti pažangą. Taip pat e, mūsų tarnyba pateiks naujausios informacijos apie pasirinkimus forumui nuolatiniuose komitetuose Ir mes taip pat galėsime teikti daug informacijos apie tai ir informacijos apie tuos susitikimus, kuriais tą informaciją mes dalėjomės su ES atstovybėmis Ženevoje. Dar e, keliai žodžiais, ką norėtumėme aptarti forume. Mes e, trejų metų perkelimų strategiją rengsime, Europos parlamentas labai mums padėjo ir mes bandysime sukurti tokią strategiją 19-21 metams, kad būtų galima skatinti perkelimus, taip pat e, pasaulinį akademikų tinklą įtrauksime, kad jie pritartų šiam susitarimui ir taip pat e, prieglopšio paramos grupę įtrauksime ir mes dirbame su parlamentu. Atidžiai dėkojame jam ir kitoms institucijoms už paramą šiam sustarimui. Ačiū jungtinių tautų pabėgėlių komisarui ir visiems darbuotojams už atliktą darbą, kolegų, kurie buvo misijoje, matau, yra salėje, jie prašė žodžių, yra ir daugiau norinčių pasisakyti. E, kaip suprantu, pusė keturių prasideda mūsų klausimai, tai galėčiau kolegos jums po dvi minutės skirti pasisakymui. Prašom, kolegė. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū Lindai Mekovin už puikų vadovavimą. Delegacijai pritariu. Tikrai svarbu, kad dalyvavome, parodėme, nepaisant visko, kad palaikome Marakešo susitarimą, juk tiek daug neigiamas informacijos žiniasklaidoje Europoje ir kitur. Aš labai džiaugiuosi, kad jungtinių tautų pareigūnai rado mums laiko. Pone Krapinė, būtų puiku, jeigu atsisėstumėt. Labai ačiū. Labai ačiū. Sunku buvo kalbėti, atsiprašau. Puiku, kad jungtinės tautos džiaugiasi, jog atvykome ir sustikome su tiek daug garbių pareigūnų, tačiau problema yra esama padėtis, Kokia yra situacija? Kaip susiskaldžiusi Europa sugebės e, stumti Marakešo susitarimą į priekį? Kaip mes padėsime toms Afrikos valstybėms, kurios e, sako, na, netikime jūsų altruistišką laikyseną, netikime, kad esate uh, patikimi partneriai, nes juk nerandate konsensuso, kad pasirašytumėte po susitarimo principais, juk dalis susitarimo yra skirta ir redmysijai, grįžimui namo, gražinimui. Susitarima yra daug teisių ir pareigų visoms pusėms, visoms jungtinių tautų valstybėms. Mūsų didžiausias uždavinys užtikrinti, kad veiktų migracijos susitarimas, nors es pusė jo neremia kaip turėtų. Nežinau, gal kas nors galėtų apie tai pagalvoti. Jau nekartą sakiau, jeigu mes norime aiškinti Mianmarui, kaip Rohingha mažumą reikia traktuoti, tai migracijos susitarimas būtų naudinga priemonė. Tačiau šiai dienai Europa atrodo kvailokai. Taip, Austrai susilaikė, bet dauguma susilaikiusi ir balsavę prieš tai yra europiečiai. JAV, Izraelis ir mes. Ačiū. Enrique, prašom. Ačiū. Dėkui už suteiktą informaciją. Ačiū už darbą. visoms jungtinių tautų agentūroms, es atstovams bendromis jėgomis bandome pasistumti su migracijos paktu, jo įgyvendinimu. Aš norėčiau Judits Argentinį mintį pratesti. tam, kad būtų sėkmingai baigti Marakešo darbai, reikėjo to papildomo žingsnio. O čia mes tikrai prastai pasirodėme. Mes buvome vietoje, mes kalbėjome už. Matome, kad migracijos problema yra globali ir aštri ne tik šiandien, bet ir ateinantiems dešimtmetėms. Būtent migracijos klausimas apspręs pasaulio reikalus ateinančius dešimtmečius. Migracija, pabėgėliai bus klausimas ir šiandien, ir rytoj, ir visose žemynuose. Daugelįje pasaulio vietų šis klausimas daug aštresnis negu Europos Sąjungoje. Matome, kaip kai kurios es valstybės narės elgėsi, ką daro JAV. Matome ne vieną homofobišką, net rasistinį žingsnį ir pasisakymą. Kai kurie apsimeta, kad nieko nevyksta, kiti užmerkia akis. Viso to rezultatas neaiškiai es pozicija ir nepakankamas solidarumas tarp valstybių narių. Europos parlamentas šią kadenciją jau nebegalės sekti susitarimo įgyvendinimo, bet galima perduoti žinę kitos kadencijos parlamentui. Parlamentas turi tapti aktyviu dalyviu Parlamentas turi parodyti valstybėms narėms, kad jos turi įsipareigojimų pagal paktą, bei juos reikia vykdyti. Pakartosiu, kad nei migracija, nei pabėgėliai nėra reiškiniai, kurie baigsis šiandien ar rytoj. Tai kelių derega generacijų klausimas. Ačiū, Cecilija, prašom. Ačiū. Ačiū, Klodai, už žodį, ačiū visiems už pateiktą informaciją. Aš norėčiau pabrėžti, kaip svarbu buvo parlamentui dalyvauti Marakeše. Mes visuomet palaikėme susitarimą bei galėjome savo palaikymą pademonstruoti vietoje. Noriu prisijungti prie pasisakiusiųjų bei palaikyti išsakytą mintį. Iš vienos pusės turime e, su krize susiduriančias valstybės narės ir kurios tarsi prašo solidarumo, o iš kitos pusės priminčiau ir komisijos vaidmenį. Jeigu ES nori tapti svarbia žaidėja daugia šalėme, pasaulyje, tai komisija turi prisimti politinį vaidmenį, ypač kai kalbama ir dirbama su tomis valstybėmis narimis, kurios laikosi tam tikrų pozicijų. Čia parlamentas gali padėti. Mes turime užtikrinti, kad visos institucijos dirbtų vieningai, Komisija taip pat turi prisimti savo atsakomybę. Parlamento vaidmuo šiame procese tikrai svarbus. Mes turime surinkti informaciją, mes turime dirbti svarbiausiose koordinacinėse struktūrose. Tokiu būdu sustiprinsime tartautinius procesus ir susitarimą dėl migracijos. Sąjungos viduje teisėkuros procesai turėtų parodyti likusiam, likusiai pasaulio daliai, kad dirbame ir susitarimą įgyvendiname, keisdami savo vidaus teisės aktus. Dėl pačio susitarimo nebūtų blogai, jeigu prabiltumėme vėl apie Dublino sistemą. Mes turime prisidėti prie tolesnių veiksmų bei testinių darbų. Čia akivaizdu, kad parlamentas turi dalyvauti. Dėkui. Ačiū. Kolegos, tikrai salėje nėra labai ramu. Bet kuriuo atveju, ar būtų dar norinčiau pasisakyti, nes e, suteikčiau žodį Lindai. Ačiū kolegos, ačiū, kad taip glūstai kalbėjote. Tai Linda, prašom. Ačiū. Ačiū kolegos. Svarbus procesas ir kaip Enrique pažymėjo, migracija yra ilgalaikė tema bei nepateiks atsakymo į ją trumpalaikiai sprendimai. Aš lotės norėčiau pasiteirauti dėl e, pranešimų šio savaitgalio Britų žiniasklaidoje. Aš nežinau, ar galėsite atsakyti šiandien, tačiau ten cituojamas Afrikos Sąjungos tariamai pranešimas bei teigiama, kad Afrikos Sąjunga nebendradarbiausio eis E, migracijos klausimų, dėl regioninių e, išlaipinimo platformų taip pat projekte nedalyvaus. Britų žiniasklaida apie tai informuoja, aš nežinau, ar esate apie tai girdėję, jeigu negalite atsakyti šiandien, tai nu, lauksiu atsakymo vėliau, tiesiog norėjau užsiminti apie tai, gal taip pernelik spontaniškai padariau. Prisimenu, kad e, susitikime su arabų lygos valstybėmis taip pat turėjo kilti diskusijų apie tai pirmininkas. Nežinau, kolegos ar Lotė, ponas Henriks norėtų atsakyti į šios klausimus. Čia jau nuo jūsų priklauso, jeigu turite ką pasakyti, taip ar ne. Jeigu ne, tai mes galėtume baigti diskusiją šiuo klausimu. Ačiū, ačiū, nes nebuvo numatyta tikrai pakankamai daug laiko šioms diskusijoje. Atėjo laikas padėkoti Lindai visiems kolegoms, kurie vyko į Marakešą. Ačiū kolegos už jūsų dalyvavimą, kolegoms išdėvė iš žmogaus teisų komiteto. Ačiū kolegoms iš Lybė komiteto, skirta tikrai daug išteklių. Ačiū visiems koordinatoriams, kurie prisidėjo prie įgyvendinimo, bei labai dėkui visų trijų organizacijų atstovom, AOM, išorės veiksmų tarnybai, jungtinių tautų, pabėgėlių komisariatui. Svarbus darbas, testiniai veiksmai reikalingi, surimkime pečius, kurkime bendromis jėgomis pridėtinę vertę. Puikiai žinome, kas yra blogai, kaip sakė Linda, tuo pat metu investuota daug bei pasiekta tam tikra dinamika, nešvaistykime jos. Puiku, kad mums pavyko aptarti šį klausimą šiandien. Linda norėtų perskaityti informacinį pranešimą kolegoms iš Deve komiteto. Ačiū, aš tiesiog norėjau informuoti kolegas, kad mūsų komitetas tęs darbą 15.45 6Q2 salėje, kaip tik viršuje 15.45 6Q2 salėje. Beje, Klodai, paskutinis mūsų bendrasis povėzdis, aš nežinau ar tikrai paskutinis, e, bet gal vienas iš paskutinių, Brexito diskusijos niekada nesibaigia, niekas nežino, kuom čia viskas baigsis ir pasiuks, bet kuriuo atveju dėkui už bendrą darbą, ačiū visiems darbuotojams, ačiū Linda ir tau, ačiū Dėvė komiteto nariams, darbuotojams, puiku, kad taip sėkmingai darbuojamės kartu, didžiulis dėkui ir ne, gal ne paskutinis kartas, kai bendrai dirbame, kolegos pusė keturių mūsų komitetas tęsia darbą. Dabar trumpa pertraukėlė.